So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind. Ponios ir ponai, mūsų nėra daug, todėl kad mūsų posėdėje jau tapo įprasta pradėti 15 minučių vėliau. Ir todėl posėdžio pradžioje visuomet mūsų būna kiek mažiau. Tačiau vis tiek pradėsiu ir pradėsiu pasveikindamas naująjį pirmininką, tai yra naujieji Teisingumo tarybos pirmininką, tai yra Lukas Luka, Teisingumo ministras iš Kipro ne, ir keletą techninių nuorodų norėčiau pasakyti pačioje posėdžio pradžioje. Dėl darbo tvarkės, kuri buvo pakeista keletą kartų, norėčiau pasakyti tiek. Dešimtas punktas bus visokie teisiniai ginčiai. Šeštą dalį išbrauksime, nes šiandien, šią savaitę nepavyks apie tai pakalbėti. Aštuntas ir devintas klausimas persikelia ir rytojaus posėdį po piet, kadangi nėra pranešėjo šiandien. O 34 klausimas bus svarstamos šiandien po 4.30. Tai yra pono Berlinger klausimas. Šiandien bus jis svarstomas septintuoju numeriu. Tai pasižiūrėsiu dar į savo darbo atverkę, kad nesupainiočiau ko nors. Rytoj pradėsime posėdį 15, 15 valandos posėdį pradėsime nuo Konilangen klausimo dėl imuniteto. Ir rytoj diskutuosime patentų klausimais po balsavimo. Tai yra visiškai atviras klausimas. Ir keletą klausimų išbrauksime iš rytos darbo atvirkės. Tai yra 26 ir 27 klausimai. Garganė pranešimai. Dėl techninių priežasčių negalime jų kol kas svarstyti. Paskui yra pono Baltasar pranešimas, kurio taip pat negalėsime svarstyti rytoj dėl techninių priežasčių. Tokie būtų pakeitimai. Ar turite kokį nors pastabų? Ne. Tuomet eikime prie antrojo darbo tvarkės klausimo. Mano pranešimai. Aš norėčiau tiesiog priminti, kad pasiimtumėte balsavimo korteles rytojus balsavimui. 30 ir 31 dienos, gegužės mėnesio 30 ir 31 dienų proto, posėdžių protokolai patvirtinti, jeigu niekas neprieštarauja, o dabar suteiksiu žodį kolegai Lukas Luka. Sveikiname atvykus į Teisės reikalų komitetą, prašau. Kyrie Pradrė, Sasif Haristoja. Pirmininkė. Ačiū Jums už galimybę pristatyti svarbiausias temas kurias svarstysime pirmininkaujant Kiprui. Mes, žinoma, tęsime sėkmingą pirmininkaujant Danijos pirmininkaujančios šalies darbą. Kiprui tai pirmasis pirmininkavimas 2012 metų, antroji pusė, mums jis labai reikšmingas. Tai yra didžiulis iššūkis, atsižvelgiant į pasaulinės ekonomikos būklę, į politinius reiškinius, nestabilumą Šiaurės Afrikoje bei artimuosiuose rytuose ir kitas problemas. Pirmininkaujantis Kipras stengsis visomis jėgomis pasiekti veiksmingesnės Europos, kuri būtų naudinga ir mums, ir kaimynams, ir stengsimės šių tikslų siekti mūsų srityje, tai yra saugumo, teisingumo sferose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tenksimės laiku įgyvendinti Stokholmo programą, taikyti ją. Bet to reikės tenktis imtis konkrečių žingsnių, kad galėtume įgyvendinti konkrečius Stokholmo programos punktus. Mes pasižadame glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, siekdami savo tikslų. Norėčiau pabrėžti, kad Kipro pirmininkaujantis šalis ypatingai gerai suvokia parlamento sustiprėjusi vaidmenį ir teiks nepaprastai daug reikšmės šių dviejų institucijų, tai yra tarybos ir parlamento bendradarbiavimui. Manau, kad tas bendradarbiavimas būtų esminis tarybos sėkmingų posėdžių uh, pagrindas. Bendradarbiavimas su jūsų komitetu visuomet būdavo labai naudingas visoms pusėms ir mes tenksimės jį tęsti. civilinės teisės srityje. Mes norėtume tęsti Danų pradėtą darbą ir tikimės kad mums pavyks pabaigti Briuselis vienas reglamento peržiūrą. Šis reglamentas yra pagrindas civilinės, civiliniam procesui, civilinės teisės įgyvendinimui ir to reglamento pagrindu priimami sprendimai civilinės teisės srityje. Tikslas yra sumažinti kliūtis kylančias tais atvejais, kai yra, tarptautinės, kai yra sprendžiamos tarptautinės bylos. Parlamentas ir tarybos darbo grupės jau nemažai nuveikė ir dabar pasiekta nemenkas toks bendras vardik, geras bendras vardiklis, kurio pagrindu atrodo, kad jau pirmo svarstymo metu pavyks pasiekti susitarimo, mes tikrai visomis išgalėmis tenksimės tą padaryti. Taip pat mes ruošiamės svarstyti ir sąskaitų išaldymo orderio klausimus. Mėginsim pasiekti, kad būtų galima išaldyti sąskaitas, taip kalbant apie tarptautinės bylas šis reglamentas bus labai svarbus. Tai būtų vienas iš Europos e, teisinės sistemos konkrečių instrumentų. Taip pat tai peržengtų jau Brusel vienas, Bruselis vienas reglamento rėmus ir būtų labai konkretus žingsnis. Pažiūrėsime, kiek mums pavyks nuveikti mūsų pirmininkavimo metu, kadangi temos yra labai sudėtingos, nes kalbam apie teismo procesų įgyvendinimą tarptautinėse bylose. Kol kas diskusijos dar tik prasideda, taigi neaišku, kiek mums pavyks pasiekti. Čia mes tęsime diskusijas darbo grupėse ir tikimės pateikti labai išsamų pasiūlymą, kad teismo procesų įgyvendinimas kuo greičiau būtų supaprastinamas ir bent jau sąskaitų išaldimo prasme tikimės pasiekti rezultato. Taip pat stengsimės, kad naujajame dokumente būtų pakankamai gerai apsaugotos ir proceso šalių ir trečiųjų asmenų teisės. Taip pat sieksime stiprinti turtinės piliečių teisės ir rengsime toliau, tobulinsime atitinkamus du reglamentų projektus susijusius su teismo sprendimų pripažinimu bei jų įgyvendinimu. santokos srityje bei partnerystę užregistravusių porų atvejais. Kiprui tai bus viena iš prioritetinių temų ir mes ruošiamės šios dokumentus svarstyti labai intensyviai. Atitinkami du reglamentai, jeigu juos pavyktų priimti, labai palengvintų mūsų piliečių kasdienį gyvenimą. Suvokėme, kad parlamentas remia mūsų ketinimus ir siekius ir rengiamės Nikosijoje sukviesti spalio 9 dieną konferenciją. Pirmininkaujantis šalis taip pat tęs darbą apsaugos priemonių civilinėse bylose srityje. Čia labai svarbi aukų apsaugos tema, tikimės šios klausimus taip pat sėkmingai užbaigti ir pasiekti, kad apsaugos priemonės taip pat būtų pripažįstamos tarptautiniu lygmeniu. Tačiau čia dar trūksta kai kurių techninių sprendimų. Sakykime, nėra aišku, koks santykis tarp siūlomo reglamento ir tarp atitinkamų kitų reglamentų, pavyzdžiui, Bruselis 2 reglamento bei kitų. Taip pat neaišku, kaip praktiškai bus taikomas naujasis reglamentas. Bet kuriuo atveju pirmininkaujantį šalis suvokia, reikšming, koks reikšmingas bus naujasis reglamentas aukoms ir tikisi dėrybas dėl jo baigti savo kadencijos metu. συζήτηση της σχετικής πρότασης κανονισμού άρχισε κατά την Πολωνική Προεδρία και συνεχίστηκε Dar vienas dokumentas, kurį jau pradėjo Lenkija, kurį svarstyti pradėjo Lenkija ir te, tą darbą tęsė Danija. Birželio 8 dieną vykęs posėdis taip pat buvo skirtas šiam dokumentui. Jame svarstomi. Thank you. Jame svarstome Europos pardavimų teisės dalykai ir šiuo klausimu mes taip pat tęsime savo darbą. Darbo grupės jau posėdžiai vyko jau ne vieną, ne vieną sykį ir mes surenksime taip pat ne vieną tokio pobūdžio posėdį. Šis reglamentas turės labai didelių teisinių pasiekmių. Ir mes norime skirti pakankamai laiko šio dokumento svarstymui dėl tos priežasties, nes jis tikrai bus labai reikšmingas visiems, todėl kiekvienas turi turėti pakankamai laiko ir galimybių įsigilinti į šią temą ir išsakyti ją savo nuomonę. Šiame projekte labai svarbus yra pirmasis priedas kurį reikia labai išsamei išnagrinėti ir skirti tam tikrai pakankamai laiko. Tikimės, kad atitinkamas Europos parlamento pranešimas padės mums mūsų darbą organizuoti efektyviau. Dabar dėl finansinės perspektyvos 14-20 metams ir dėl teisės programos. Tarybai pavyko susitarti dėl tokio bendro pagrindo, o dabar reikia tęsti horizontalaus pobūdžio dėrybas. Na, lygi šiol mūsų kon kontaktai su pranešėjais buvo daugiau neformalaus pobūdžio, tačiau at, jau iš tų pokalbių neformalių pokalbių aišku, kad daugeliu klausimų yra bendras susitarimas ir pozicijos nėra labai nutolę viena nuo kitos. Sakykime, tą rodo ir ketur, kovo mėnesio 14 dienos rezoliucija bei nuorodos į ją dėl proceso šalių. Na, tai yra irgi vienas iš svarbiausių teisinės, e, teisės programos dalių. Taip pat labai svarbus yra ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo klausimas Tik tai taip galima sukurti tokią bendrą Europos teisingumo dvasę. Todėl e, šią programą turėtų įgyvendinti, kvalifikacijos kėlimo programą turėtų jie pasinaudoti ne vien teisėjai, bet ir prokurorai bei kiti teisininkai. Taip pat vyks ir programos vertinimas pagal nustatytus kriterijus be kita ko bus vertinama ir papildoma atitinkamų programų nauda. Kol kas e, svarstėme tik tai parametrus ir kriterijus, pagal kuriuos galima būtų tas programas vertinti, bet dabar jau galėsime pradėti tikrą įvertinimo darbą. Taigi, parla, e, Kipras sieks pradėti dėrybas su parlamentu ir patvirtinti atitinkamos vertinimo parametrus dar šių metų pabaigoje. Na ir e-teisingumas bei teisės įgyvendinimas internetu. E-teisingumas, elektroninis teisingumas mums atrodo labai svarbi tema, nes ji supaprastins tų piliečiams galimybės pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, įrengtų būtų sukurtas tam tikrą prasme vieno langelio principas teisingumo sistemoje. Iniciatyvos, iniciatyva buvo priimta balandžio mėnesį ir mes dabar jau imsimės jos realaus įgyvendinimo. Bent jau neteisminiu keliu bylos galėtų būti sprendžiamos lengviau atsiradus tokiams priemonėms ir Kipras mano, kad ir šioje srityje bendradarbiavimas su Europos parlamentu bus labai svarbus, nes padės siekti bendrų visiems svarbių tikslų. Šitaip galėsime pagilinti Europos saugumo, laisvės ir teisingumo erdvę. Dėkoju Jums uždėmesį ir mielai atsakysiu į Jūsų klausimus. Pirmininkas, dėkoju. Ar jau yra klausimų iš kolegų pusės? Tadeusz Cwifka. Proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowny panie ministrze. <clears throat> Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie. Dėkuoju, pone ministre. Aš norėčiau atsiprašyti už pavėlavimą, nes taip atsitiko, todėl kad vėlavo mano lėktuvas. Aš norėčiau užduoti klausimą, bet nesupykite, jeigu jūs į jį jau atsakėte savo kalboje. Aš norėčiau paklausti jūsų apie Bruselis vienas reglamentą. Mes bendradarbiaujame, persvarstydami šį reglamentą su taryba, bendradarbiavome su Lenkijos pirmininkaujančia šalim, bendradarbiavome su Danija, tačiau mums dar nepavyko pasiekti galutinio tikslo. mums nepavyko susitarti pirmojo svarstymo metu arba kol kas dar nėra tokio susitarimo. Taigi norėčiau žinoti, koks yra, koks yra tarybos darbo kalendorius, kokie grafikai, ar galima bus tikėtis, kad rudenį mes galėsime priimti savo pranešimą šiuo klausimu pirmininkas. Ačiū. Toliau kolega Belingver. <clears throat> <clears throat> Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrui už pirmininkamo programos pristatymą ir norėčiau tarti keletą žodžių, pabrėždamas jo pasisakymo svarbą. Aš tikiuosi, kad jums pasiek, pavyks pasiekti numatytų rezultatų. Dėl aukų apsaugos šis klausimas yra ypač svarbus. taip pat e, pardavimo teisės e, svarstymas, aš manau, kad jis vyks e, lėčiau negu kiti dalykai, bet jis yra labai svarbus. Taip pat trumpai norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiandien mūsų posėdėje aptarnėsime iniciatyvos projektą dėl administracinių procedūrų ES valdymo srityje. Ir mes tokiu būdu norėtume pasiūsti signalą tarybai dėl to, kiek šis klausimas yra svarbus. Šioje srityje komisija nebuvo ypač aktyvi Na, ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra klausimas, kurį keliu nuolatos, tai yra teisėjų mokymo klausimas. Turime septyniarių metų programą, teisingumo programą, kurią ir šiuo metu rengiame naujam laikotarpiui čia numatytus, numatyti įvairūs veiksmai kurie paminėti daugiau negu vienoje parlamento patvirtintoje rezoliucijoje šioje srityje. Todėl norėčiau prašyčiau e, ministro kaip tarybos nario daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Tai yra e, klausimai susijęsiam su bendros Europos teisinės kultūros kūrimu. Ir aš turiu klausimą, sako pirmininkas, jis susijęs su Europos pardavimų teisė, taip vadinamas CESL taip vadinamas reglamentas. Ir mes su vidaus rinkos komitetu rengiamės išdiskutuoti tas problemas jau iki šių metų pabaigos ar kitų metų pradžios ir parengti konkretų pasiūlymą. Taigi mes tikimės, kad baigiantis Kipro pirmininkavimui arba prasidedant, greičiausiai prasidedant uh, Airijos pirmininkavimui norėtume jau pradėti tartis dėl pirmojo svarstymo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau pirmininkaujant Kiprui pagrindiniai turinio dalykai turėtų jau būti aptarti. Todėl aš norėčiau jūsų paprašyti kadangi esu vienas iš pranešėjų šio klausimo, bet ir kolega Belingvė ir man aišku pritars. Taigi norėčiau jūsų paprašyti, kaip įmanoma labiau suintensyvinti darbo grupių darbo grafiką taryboje, kad jau šio, šio pusmečio eigoje būtų galima išsiaiškinti pagrindinius turinio klausimus, kad mes turėtume konkretų pagrindą pirmojo svarstymo procedūrai kitų metų pradžioje, kaip pirmininkaus Airija. Taigi, tai kaip jūs, jūs jau ir minėjote, ir kolega Berlinguer minėjo, tai yra ilgalaikis ir labai sunkus projektas, tačiau nepalengvės jis nuo to, jeigu mes jo imsimės nepakankamai intensyviai. Žingsnis po žingsnio taktika čia nelabai tinka, mes norėtume daug intensyvesnio darbo šiuo klausimu. Ir kadangi daugiau klausiančiųjų nematau, tai dabar suteiksiu vėl žodį ministrui. Prašau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė. Dėl Bruselis vienas reglamento. Kaip sakiau anksčiau, taryboje birželio mėnesį mes pasiekme politinį sustarimą dėl bazinio pasiūlymo teksto, palikdami nuo šalyje priedus ir konstatuojamasias dalis, nes mes e, nusprendėme, kad kai kurias nuostatas reikia persvarstyti darbo grupės lygmenių ir e, apsvarstyti konstatuojamasias dalis ir e, priedus. Teisingumo taryboje taip pat dar įvyko, po Teisingumo tarybos įvyko darbo grupės posėdis ir jiems nepavyko išspręsti neišspręstų klausimų. Todėl tai reiškia, kad pirmininkaujant Kiprui bandysime baigti darybas dėl tų dalykų ir išspręsti neišspręstus dalykus, kaip tai galima greičiau. Šių metų Liepos 6 dieną įvyko darbo grupės įlinis e, posėdis, o šios darbo grupės darbo rezultatai bus pateikti greitai korepero posėdžiui, kad būtų patvirtintas jų sprendimas. Taigi, šį klausimą sekame labai ar atidžiai ir tikimės, kad e, galėsime pasiekti sėkmingų rezultatų labai greitai. Dėl teisėjų mokymo. Šią temą galiu pasakyti, kad e, tai yra gyvybiškai svarbu. Mokymai turėtų būti prieinami ne tik teisėjams, bet taip pat ir prokurorams, advokatams, kitiems teisingumo sistemos dalyviams. Kitaip mums nepavyktų e, sukurti tarpusavio pasitikėjimo teisingumo aplinkoje. O tai yra tas pamatinis ankmo, kurio remės, ant kurio remiasi tarpusavio pripažinimas. Žinau, kad jūs labai e, daug dėmesio skiriate šiam klausimui ir, kaip sakiau anksčiau, daugiametės finansinės programos 14-20 metams kontekste ir teisingumo programos kontekste taryba, remdamasi parlamento rezoliucija dėl teisėjų mokymo, ypač daug dėmesio skyrė e, tam teisėjų mokymui ir mes nusprendėme, kad tai bus vienas iš prioritetinių teisingumo programos tikslų Tikimės, kad tai daug prisidės prie to, kad būtų galima nugalėti finansinės kliūtis, su kuriamis susiduria visos valstybės narės, kuomet tenka finansuoti tokį mokymą. Dėl pasiūlyto reglamento, dėl, dėl uh, Europos pardavimo teisės. Darbo grupėje buvo pareikšta daug, pareikšta daug abejonių, daug valstybinarių sakė turinčios abejonių ir prieštaravimų tiek dėl turinio ir dėl paties būdo, kokiu šis rytis plėtojama. Pirmiausia, problema kyla dėl teisinio pagrindo, ką komisija patikė kaip teisinį pagrindą ir kas yra sutartyje, nes daugel, dauguma valstybinarių narių mano, kad turint galvoje esamus faktus, teisinis pagrindas, tai yra 114 straipsnis, nėra priimtinas. Antra priežastis valstybių narių kelmamoms abejonėms yra tai, kad kadangi jau yra kitų Europos teisės aktų, pavyzdžiui, direktyvų, kurios jau reguliuoja šią sritį. Yra ne tik e, tam tikras dubliavimasis, bet atsirastų ir netitikimas tarp įvairių tekstų. Koreliacinėje lentelėje, kurią parengė Europos komisija, e, pamatėme, kad iš tikrųjų tas dubliavimas egzistuoja. Tai patvirtino ir komisija. Todėl turime pasakyti, kad šis pasiūlymas nėra visapusiškas teisės aktas ir jis ne tik užpildo esamas spragas, nes tas siūlomas teisės aktas nėra pakankamai aiškus o kai kurie esami teisės aktai dar nėra perkelti į nacionalinę teisę arba iš vis yra galutinėje tarybos tvirtinimo stadijoje. Todėl yra abejonių dėl šio pasiūlyto teisės akto. Taip pat yra abejonių, kokio pobūdžio tas tekstas bus, e, ar tai direktyva, ar reglamentas. E, reglamentas būtų tiesiogiai gyvenimas ir Tai reikštų, kad jis netitiktų e, pirmojo Romos reglamento dėl tai, e, taikytinos tai, teisės ir netitiktų kitų tarptautinių sutarčių. Ir kadangi yra galimybė, kad e, apsaugos lygis pablogėtų, ypač kai kalbama apie silpnesnėsią sutarčių šalis, taigi Jeigu šio teksto siūloma apsauga būtų mažesnė negu e, kitose teisės aktuose numatyta apsauga, pavyzdžiui, nacionalinė teisė ar tarptautinėse sutartyse ir e, reglamentas būtų įgyvendintas prioritetiškai, tai daugelis abejonių išsakytų darbo grupėje vis dar galioja. Taip pat yra problema ir dėl taikymo srities, dėl teritorinio aspekto ir kitų aspektų, kurie yra vis dar aptariami tarybos darbo grupėje. Taigi akivaizdu, kad tarybai reikės e, išnagrinėti siūlomo teksto techninės detalės, taip pat ir priedus darbo grupėje. Ir tam reikia pakankamai laiko, reikia laiko, kad nacionalinės delegacijos išdėstų savo pozicijas. Taryba mano, kad bet kokia teisinė priemonė dėl teisės pirkti turėtų atitikti vidaus rinkos reikalavimus. Ir, kaip sakiau, iš pat pradžių mes atidžiai stebėsime Europos parlamento darbą šioje srityje ir, kaip sakiau, mes sieksime konstruktyviai su jumis bendradarbiauti. Dėl administracinės teisės ir dėl to, ką sakęs ponas Berlingveras. E, šioje srityje dirba kitas ministras, tai yra Europos reikalų ministro pavaduotojas, ponas Mavrojanis, jis yra kompetitingas šioje srityje, todėl galėsite jo paklausti apie tai ir jis pateiks jums visus reikalingus atsakymus. Tikiuosi, kad atvyksite taip pat ir į Kiprą, nes šį klausimą aptarinėsime detaliau. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, ponia pirmininkė. Jeigu ką nors praleidau, prašom mane pataisyti ir aš mielai pateiks savo paaiškinimus. Dėkuoju, ministrė. Mes norime palinkėti pirmininkaujančiam Kiprui sėkmės, laimės, pasisekimo artimiausiais šešiais mėnesiais. Žinau, kad yra didelių problemų susijusių su Europos pardavimo teisė, jūs tą suvokite lygiai taip pat kaip ir mes. Tačiau visą tai rodo, tik tai tai, kad mums reikia labai intensyviai svarstyti šį projektą, tą turime daryti ir mes, ir tikiuosi, tą padarys taryba per artimiausius šešis mėnesius. Dėkoju, ministrė, jums reikia dabar vykti į piliečių laisvių komitetą. Ten taip pat yra svarbių jums klausimų. O jums noriu padėkoti už atvykimą ir palinkėti visokiojopos sėkmės. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, Ponios ir ponai. Kitas darbo tvarkės klausimas yra numeris 5 ir komisijos atstovas jau skuba pas mus. Tačiau, kad negaištume laiko, praleiskime arba atidėkime kol kas tą penktąjį klausimą, kol sulauksime komisijos atstovo, o dabar paprašysiu pakalbėti kitų klausimų kolegę Galiau. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est, ça y est, c'est fait. OK. Merci, Madame euh, la Présidente. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Atviri duomenys yra bendro pobūdžio informacija, kuriais galima laisvai naudotis arba nemokamai, arba už tam tikrą nedidelę, nedidelį mokestį. Tai yra viešojo sektoriaus informacija ir tai yra tarsi žaliava tam tikriems produktams ir paslaugoms skaitmeninio turinio srityje. Tai skatina, tai yra didžiulis ekonominio augimo potencialas ir tais duomenimis naudojasi daugelis valstybių narių. 2003 metų direktyva nustato minimales taisyklės susijusias su skaidrumu, pakartotinai naudojant šios duomenys. 2008 metais komisija patvirtino Europinę strategiją dėl tokių duomenų atverimo, prieinamumo, kurie prisidėtų prie ES ekonomikos iki 40 milijardų eurų per metus. Kokiegi pagrindiniai pakeitimai susijęs su šia 2003 metų direktyva, kuriuos siūlo Europos komisija? Komisija siūlo pirmiausia prievolę, labai aiškę prievolę valstybėms narėms visus dokumentus e, padaryti prieinamus pakartotiniam naudojimui. Ir tai turėtų būti pateikiama labai prieinama ir suprantama forma. Viešosios institucijos galėtum prašyti tam tikro mokesčio, tačiau tas mokestis neturėtų viršyti tokių duomenų e, pateikimo ar platinimo e, sąnaudų. Direktyvos taikymo sritis e, apims kultūrinės institucijas visiems dokumentams, kurie patenka į viešąją sritį. Šio dokumento tikslas pasiūlyti pakeitimus, kurie verslininkams, mažoms ir vidinėms įmonėms ir viešuošioms institucijoms leistų kurti naujas paslaugas ir kurti naujas e, taikymo programas, skaitmeninės taikymo programas. Tai leistų paskatinti ekonomikos augimą ir sudarytų galimybę kurti naujas darbo vietas, žinoma, ir didinant veiksmingumą viešųjų paslaugų srityje. Taip pat negalima e, prievolės įvesti, skaitmeninti visą informaciją, nes ta viešo informacija turėtų būti pateikiama kiek galima prieinamiausių būdų. Be to, reikėtų pateikti visų naudojimui tos dokumentus tokiu formatu, kurie leistų lengvai naudotis tą informaciją ir kad nereikėtų kažkokių ypatingų technologinių priemonių tą informaciją naudotis. Būtų suteikiamos laisvos licenzijos, kurios leistų keisti, platinti ir pakartotinai naudoti viešąją informaciją konkrečiais klausimais. Tai yra svarbu, nes viešojo sektoriaus įmonės neturėtų e, labai grįžtų sąlygų nustatyti, nes tai trukdytų rinkos vystimuisi. Svarbus dalykas yra būtent e, tas mokesčio nustatymas, suma, dydis to mokesčio už tokios informacijos pakartos. Tas mokestis turėtų, būti, turėtų atitikti duomenų parengimo ir pateikimo sąnaudas Ir toks mokestis turėtų būti apibrieštas labai aiškiai, skaidriai ir naudojantis objektyviais kriterijais. Taip pat čia reikėtų apsiriboti tik tai minimalią kainą, ribotą kainą, nes tai neturėtų trukdyti naujos rinkos kūrimui. Toliau komisijos pasiūlyme yra numatyta nepriklausomos institucijos, numatytas nepriklausomos institucijos įkūrimus, kuri galėtų uh, nagrinėti, kaip yra pakartotinai naudojami viešieji duomenys, viešoji informacija. Ir tai būtų naujos nepriklausomos institucijos įkūrimas. Man atrodo, kad kiekvienoje valstybėje narėje jau egzistuoja tam tikros institucijos, kurioms būtų galima e, tokias pareigas e, numatyti ir Čia reikėtų atsižvelgti į ekonomikos problemas ir ne, nešvaisyti pinigų papildomų institucijų kūrimui. Taip pat reikėtų patikslinti, kad viešųjų viešų, duomenų pakroninis naudojimas turėtų atitikti e, asmeninių duomenų apsaugos nuostatas. Tam tikra viešoji informacija gali būti susijusi su jautriais as, asmeniais duomenėmis pavyzdžiui, kaip piliečių sveikatos draudimas ir taip toliau. Gerbiama pirmininkė, nežinau, ar viešų, viešuosios informacijos liberalizavimas suteiks visą tą naudą, kurią, kurios tikisi Europos komisija, kalbant apie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimą. Tačiau krizės, ekonominės krizės laikotarpiu ir valstybės skolos laikotarpiu sunku valstybei finansuoti ekonomikos atgavinimo procesus, tačiau reikėtų stiprinti vidaus rinką ir būtent toks kelias galbūt leistų rasti atsakymus į mūsų piliečių problemas. Dėkoju uždėmesi ir savo e, nuomonės projektą aš pateiksiu Liepos mėnesį, kurį mes galėsime e, išnagrinėti rugsėjo mėnesį mūsų komitete. Dėkuoju uždėmesi. Dėkojame kolegiai Galo. Kol kas atrodo, niekas nenori šiuo klausimu pasisakyti. Galbūt komisija norėtų ką nors pakomentuoti. Ponas Svetma. Ačiū pirmininkė, man labai malonu būti jūsų komitete ir išklausyti pranešėjos pirmąjį pristatymą pasiūlymo peržiūrėti ir pagerinti uh, viešojo sektoriaus informacijos direktyvą. Turiu pasakyti, kad jos pasakytos pastabos yra labai aktualios. Yra viena ar pora sričių, kur komisijos pasiūlymas tikrai galėtų būti patobulintas, siekiant užtikrinti, kad dokumento tekstas atitiktų svarbiausias idėjas, kad nebūtų nesusipratimų. Ir, pavyzdžiui, pranešė paminėjo, kad viešoji institucija neturėtų būti įpareigota skaitmeninti visų dokumentų. Tikrai komisija neturi tokio ketinimo ir dėl to tikrai galbūt tikslinga tai patikslinti, tiksliau suformuluoti. Toliau dėl kontrolės institucijos, tai yra naudinga funkcija, tačiau galbūt nėra būtina steigti visiškai naują instituciją. Valstybės narės visiškai puikiai galėtų tokias funkcijas deleguoti jau esančioms institucijoms, siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos įgyvendinimas vyktų sklandžiai galėtų įpareigoti jau egzistuojančias institucijas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad nebūtų atskleidžiami asmeniniai duomenys, pažeidžiant asmens duomenų apsaugos taisyklės. Taigi tokie duomenys negali būti pakartotinai naudojami. Dėkuoju. Da, Herr Kollege Masse, bitte. Sí, eh, presidente, no, no como intervención de fondo en orden de palabra. Ačiū pirmkė, aš noriu ne apie turinį kalbėti šio pasiūlymo. Aš noriu kalbėti apie darbo tvarką. Norėčiau, kad pranešėja mums pasakytų aiškiau. Jis sakė, kad jos pranešimas bus parengtas iki šio mėnesio pabaigos, tai yra per Liepos mėnesį. Kai jisai bus pateiktas svarstyti, Aš manau, kad mes galėsime su juo susipažinti, net jeigu jis bus prieinamas tik tai prancūzų kalba. Dėkuoju. Pirmininkas, be jokios abejonės, kai tik tai pranešimas bus parengtas, jis iš karto bus išsiustas visiems, kad jūs galėtumėte pasižiūrėti. Na, o dabar norėčiau paklausti, ar komisija norėtų ką nors pasakyti mums apie konferenciją vykusią Pekine, tai yra penktasis darbo tvarkės punktas. Gal kolegė Marija Martin Prat yra jau atvykusi ir gali mums šį beitą papasakoti apie Pekino konferenciją. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau. Komitetas matyti tikėjosi, kad anksčiau atvyks komisijos atstovai. Mūsų informavo, kad šitas klausimas bus svarstomas ketvirtą valandą. Šiandien mes čia atvykome tam, kad informuotume komitetą apie Pekinę e, vykusios diplomatinės konferencijos išvadas. Ten vyko diplomatinė konferencija, kuri baigėsi 26 birželio ir buvo nauja tarptautinė sutartis sudaryta dėl audiovizualinių kūrinių apsaugos. Ši sutartis yra susijusi su tų asmenų, kurie užsime, užsiema audiovizualinę veiklą apsaugą. Dažniausiai tai yra aktoriai, taip pat gali būti muzikantai ar bet kurie kiti asmenys, kurie dirba audiovizualinių kūrinių srityje. Čia kalbam apie, taip pat, čia taip pat įeina ir televizijos serialai, dokumentiniai filmai ir taip toliau. Kodėl dabar imtasi tokių priemonių? Tai yra labai ilgai lauktas klausimas, ilgai nesvarstytas klausimas. Ir mano žiniomis tai yra gana unikali diplomatinė konferencija, kuri truko 12 metų. Diplomatinė konferencija prasidėjo ir didžiąją dalį savo darbo 2000 metais atliko gruodžio mėnesį, tačiau tuo metu buvo pasiektas susitarimas dėl visų sutarties straipsnių, kurie suteikia aktoriams teisės, tačiau buvo nesu, nesusitarta dėl vieno straipsnio susijusio su teisų perkelimu. Teisų perkelimu nu, iš aktoriaus prodiuseriui. Ir tie iš jūsų, kurie šiek tiek išmano audio, audiovizuacinio sektoriaus problemas, žino, kad tai yra labai jautrus klausimas, labai skirtingai traktuojamas įvairiose šalise pasaulyje. Iš pradžių buvo smarki konfrontacija tarp JAV ir ES valstybių narių, nes JAV norėjo tarsi primesti savo sistemą, kad visos teisės automatiškai yra perkeliamos produceriams tarkim, filmo produceriams. O ES norėjo išlaikyti kur kas lankstesnį požiūrį, nes skirtingose valstybėse narėse laikomasi skirtingo požiūrio. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Austrijoje arba Italijoje tas požiūris labai skiriasi nuo Ispanijos, Belgijos ar Junktinės karalystės požiūrio. Šis klausimas tuo metu tiesiog sustabdė tą diplomatinę konferenciją, jinai užstrigo, tačiau diplomatinė konferencija vyko toliau, jinai liko atvira ir tai truko beveik dešimtmetį, daugiau negu dešimtmetį. Ir tik tai praėjusiu metu pabaigoje išaiškėjo, kad galbūt bus galima pasiekti susitarimo dėl to vienintelio klausimo, dėl kurio buvo nesutarta. 12 sutarties straipsnis dėl teisų perkelimo buvo vienintelis, buvo neišspręstas straipsnis ir dabar paliekamas visiškas lankstumas e, sutarties teisėmis, e, sutarties šalims nustatyti tas perkelimo teisės. JAV išlaikys savo sistemą, tačiau neprimes tos sistemos kitoms sutarčių šalims O Europos Sąjungoje, jeigu valstybės narės norės išsaugoti savo sistemas, jos ir galės tai daryti. Tai yra, šis lankstumas buvo pasiektas ir jis bus atspindėtas sutartyje. Ir bus galima vėl susitikti šios diplomatinės konferencijos kontekste Pekine ir užbaigti tą sutartį ir ją pasirašyti. Štai tokia yra esmė, tokia yra eiga šios konferencijos ir esmė yra užtikrinti, užtikrinti kad aktoriai turėtų atnaujintą apsaugos lygmenį ir kad šios teisės būtų pripažįstamos ir interneto aplinkoje. Tai jau yra padaryta autorių srityje, fonogramų gamintojams, muzikantams, muzikos atlikėjams sutartyse, kurios buvo patvirtintos 1996 metais. O dabar ta apsauga yra atnaujinta. Kągi tai reiškia, kalbant apie apsaugos lygį? Tai yra audio, audiovizualinio e, sektoriaus e, dalyviai, kągi jie gauja, kągi jie gauna. Europos Sąjungoje užtikrinamas gana aukštas apsaugos lygis ir sutartyje, tai kas dabartinė sutartyje bus atsispindi egzistuojančiose veikiančiose sutartise, kur yra nustatytos pagrindinės apsaugos teisės ir ko gero mm, Europos aktoriams pagrindinis laimėjimas yra tai, kad jų e, atlikimas, jų veikla meninė, jinai bus apsaugoma ir kitose šalise. Ir čia nereikės galvoti vieną tik apie filmus, bet taip pat apie kitą audiovizualinę produkciją, televizijos produkciją. Ir tai leis e, išsaugoti sveiką rinką tose šalise, kur atlikėjai, e, jeigu tos šalis tampa sutartį pasirašančiomis šalimis, e, tuomet aktoriams bus užtikrinama ta pati apsauga. Štai toks yra pagrindinis rezultatas, e, pagrindinė nauda, kurią suteiks ši sutartis. Kai ši sutartis įsigalios, bus iš viso 30 uh, e, sutartį pasirašančių šalių, sutartis bus ratifikuojama, o tai, ką komisija siūlo dabar, tai yra pradėti pasirašymo procesą, jis daugiau formalus, patvirtinantis sudarties tekstą, o toliau reikėtų tęsti procedūras, tai yra gauti pritarimą iš tarybos ir Europos parlamento, kad šis sutartis būtų ratifikuota. Darbas prasidės, žinoma, po vasaros pertraukos ir mes turėsime laiko aptarti tai su jumis, su valstybėmis narėmis. Mes nenumatėme jokio poreikio keisti dabar galiojančius teisės aktus ES lygmenių. Yra tam tikri klausimai, kurių nėra ES teisinė. Tačiau čia nereikės e, harmonizavimo procedūros. Ta sutartis, kuri prieš dešimt metų beig buvo parengta, dabar jau nebus baigta, jos tikrai labai laukia aktoriai, atlikėjai visame pasaulyje, taip pat ir produceriai. Ir žinoma, komisija informuos jūs apie visus klausimus ir suteiks visą reikiamą informaciją. Dėkuoju. Taip, ar kas nors nori paklausti? Prašau. Eh, Ačiū, pirmininkė. Žinoma, aš labai entuziastingai pritariu šiai iniciatyvai kurios rezultatas yra sustarimas ir šios dienos paaiškinimai reiškia, jog labai svarbu yra pabrėžti šį dalyką. E, pabrėžti pasiektą pažangą. Jau kuris laikas, kai Dario Fo e, gavo Nobelio premiją, buvo neįsivaizduojama, kad kažkas iš literatūros pasaulio atsižvelgtų į autorių prašymus ir norus. Dabar e, situacija pasikeitusi. Intelektinės nusavybės teisę reikia gerbti. Mes suprantame, kad tai nors ir prieštaringas rytis, bet ji yra būtina. Net ir Europos parlamentas e, kartais gina aktorių teisės. Po vasaros atostogų, jeigu žvelgsime į grafiką, kaip bendruo, bendrijoje būtų galima patvirtinti e, šis sustarimas, norėčiau sužinoti, kiek laiko planuojama tęsti šį procesą, kada galėtų būti proceso pabaiga, nes, man atrodo, atidėliojama buvo per daug ilgai. Pone Regner. Ačiū. Ir ačiū, ponė Prat, už jūsų išdėstytas mintis. Praeitą savaitę mes atmetėme aktą susitarimą plenarinėme posėdėje, todėl man labai būtų įdomu, kaip buvo sudaryta ši sutartis, šis susitarimas. Koks buvo sutarties sudarimo procesas, ar jisai skiriasi nuo aktos rengimo proceso. Kitas dalykas, antras klausimas, susijęs su tuo teisėtų atlygiu, apie kurį jūs kalbėjote. Ar galėtumėte truputėlį patikslinti, kaip susiformuoja tas atlygis? Tai yra vienas iš esminių mums rūpinčių klausimų Europos parlamente. Ačiū. Na, o aš norėčiau užduoti provokacinį klausimą, sako pirmininkas, ar kas nors jau mato kokiu nors pavojų laisvam internetui dėl šio susitarimo? Prašau. Thank you, Ačiū pirmininkė už visus klausimą. klausimus, įskaitant ir provokacinį. Norėčiau atsakyti juos iš eilės. Dėl grafiko paprastai tam, kad sutartys įsigaliotų ir ją ratifikuotų 30 šalių, e, o Europos Sąjungoje ją turi ratifikuoti 27, o nuo kitų metų 28 valstybės narės ir komisija, nes čia esame toje srityje, kur bendrijos lygmenių yra e, taikoma kompetencija ir ES turi ratifikuoti e, sutartį valstybių narių e, vardu. Praeitįje mes laukdavome, kol įvyks visi ratifikacijos procesai ir tada mes kartu ratifikuojame. Mes galime pasirengti ratifikavimui ir kartu deponuojame ratifikavimo instrumentus Ženevoje vienu metu. Tai dar reikės aptarti su valstybėmis narėmis, kaip jos norėtų tai daryti, kaip viskas vyks e, valstybės narėse, bet e, choreografija yra tokia paprastai. E, man sunku pasakyti, ar tai užtruks metus, mažiau ar daugiau. Ratifikuoti 27 valstybės narėms ir Europos Sąjungai. Bet kokiu atveju tai yra procesas, kuris kažkiek užtruks. Koks skirtumas tarp šių darybų ir aktą darybų. E, Šiuose darybose pasiektas labai pozityvus rezultatas, galime pasakyti, kad grįžome prie daugia šališkumo atviroje srityje. Paprastai yra Junktinių tautų agentūra, kuri e, suderina taisyklės tarptautinėms sutartims dėl e, autorinių teisė, tai yra jungtinių tautų agentūra, kuri dirba su Berno konvencija, Romos e, konvencija ir kitomis sutartimis bei šita. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, dalyvauja 150 šalių, jos ir dalyvavo Pekine ir Ženevoje 2000 metais. Tai reiškia, kad čia dalyvauja ir tarp vyriausybinės organizacijos, ir nevyriausybinės organizacijos akredituotos e, agentūroje. Taigi diskusijos vyko atvirai, remiantis komisijais tiktais įgaliojimais. Taigi procesas yra visai kitoks negu akta procesas. Dėl antrojo klausimo, dėl atlyginimų aktoriams. Iš tiesų šis klausimas bus aptariamas labai detaliai. Atlikėjai jau šiuo metu yra saugomi gana aukštų lygmenių valstybės narėse, remiantis ES teisynų, tačiau taip nėra visose kitose šalise. Ir šios diskusijos mums leis įvertinti, ar pakanka suteikti išskirtinės teisės, ar reikia pripažinti ir atlyginimo teisės, bet tų išskirtinių teisų. Taigi tai yra galimybė aktoriams, e, šokėjams ar, pavyzdžiui, muzikantams kai kuriuose filmuose ar audiovizualiniuose darbuose priminti vyriausybėms, kad jie turi teisės, kurias reikia pripažinti. Kad dėl jūsų klausimo, kokiu būdu tai gali sukelti problemų žodžio laisviai ir interneto veikimui. Tai galbūt nenustepsite, jeigu aš pasakysiu, kad mūsų vertinimu, kad šis sutartis neturi poveikio. Vienintelis dalykas, e, tai šis sustarimas pripažįsta labai fundamentalią teisę, tai yra teisė, kurie dirba e, panaudodami talentą ir kurdami filmus, audiovizualinius darbus, kuriuos mes visi žiūrime, e, gauti atlyginimą. Nepamirškime, kad kalbame čia ne tik apie didelius e, amerikiečių ar europiečių kuriejus, bet ir apie labiau daug e, atlikėjų ir šokėjų kuriejų, kurie dirba rengiant darbus. Be to, neturėtume tokio sektoriaus, kokį turime Europoje ir kurio visi džiaugiamės. Kalbant apie šalis, kurios buvo ypač suinteresuotos šią sutartimi, tai aišku, čia yra Junktinės valstijos ir ES, bet taip pat yra ir kitos šalis. Verta ir tai atminti, nes tai įrodo, kad gali būti suinteresumas audiovizualinės rytimi įvairiose šalise, įvairiaus išsivystimo lygmens šalise. Kalbu apie Braziliją, apie Indiją, kuri gamina daug audiovizualinių darbų, arba, pavyzdžiui, Nigerija ar Senegalas Afrikoje. Taigi, tokia yra situacija. Labai pozityvu, kad pirmą kartą parengta sutartis dėl autorinių teisų, e, kurioje yra šalių, kurios besvys, yra besvystančios šalės. Anksčiau turėjome Berno konvenciją, Ženevos sutartis, o dabar turime Pekino sutartį. Taigi tai rodo, kad mes esame atsidavę aktorių teisų apsaugam, apsaugai. Ir tai yra svarbu įvairiams šalims, nepriklausomai nuo jų išsivystimo lygio. Ačiū už Jūsų klausimus. Dėkoju. Ačiū Jums už tai, kad labai išsamei atsakėte į mūsų klausimus. Tai tikrai labai įdomus projektas. Mes, žinoma, turėsime dar ties jo padirbėti. Na, o dabar 34 klausimas susijęs su administracinė teisė. Kolega Berlingvė. 34. Grazie Presidente, cari colleghi, noi abbiamo già discusso di questo. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. Šią temą komitete jau esame kalbėję. Lapkričio mėnesį kai buvo pateiktas darbo darbinis dokumentas ir, pat, ir parengtas iniciatyvinis pranešimas. Visas šis projektas yra naujas ir mūsų komitetui, ir visai Europai. Norėčiau dar kartą priminti, kodėl jis toks svarbus mums visiems. Europa žengia labai svarbų žingsnį pirmin. Administracinis procesas lygi šiol buvo reglamentuojamas kiekvienoje valstybėje atskirai, o ES nėra valstybė teisinė prasme, todėl nuolat tekdavo spręsti daugybę administracinių klausimų atskirai. Nuolatos reikia reikėdavo nustatinėti tam tikras e, santykius tarp valstybių, tarp piliečių civilinėme procese ir aiškumo nebuvo. Na, minėjau, kad Europa ir nesiekia tapti vieninga valstybė, tačiau politinė vienovė ir politinės vienovės idėja Europoje gali būti įgyvendinama ir gali turėti įtakos piliečių teisėms atitinkamais atvejais, kai sprendžiami ginčytini klausimai. Apie tai ir kalbama šiame pranešime. Kalbama ne tik apie ES teisėtumo stiprinimą, tačiau kalbama ir apie aišku piliečių teisių lūkesčių, teisinių lūkesčių apibrėžimą tie lūkesčiai turi būti aiškiai suformuluoti, ne visi kol kas yra aiškus, todėl reikia ir daugiau tam tikrose srityse reglamentavimo, ypač kai kalbam apie piliečių ir administracijų santykius. Todėl šiandien ir pateikėme tokį politinio pobūdžio pasiūlymą. apskritai teisės akto kūrimo iniciatyva. Komisija pateikė pasiūlymą, o mes teikėmės pranešimą. Jis visų pirma, žinoma, skirtas komisijai tam, kad komisija pateiktų atitinkamą teisės aktą administracinės, reglamentavimui administracinės teisės srityje. Mūsų pranešime kalbam ne tik apie mokslinius ir kitokius šios problemos pagrindimus, bet ir apie tai, ką mes norime pasakyti ponui Šefkovičiui, kuris yra komisijos vicepirmininkas atsakingas už šį klausimą. Mes tiesiog raginame jį dar kartą pasisakyti šiuo klausimu. Esu girdėjęs, kad komisija jau vertino mūsų darbą prie šio teksto ir įvertino jį taip, tarsi tai būtų buvusi kažkokia abstrakti veikla. Bet mes tikrai nesidomime vien abstrakčiais dalykais, kaip rodo komisija, ar nori parodyti komisija. Man atrodo, kad komisijos pasakymas, kad mes esą rūpinamės abstrakčiais dalykais, o ji teikia konkrečius pasiūlymus, yra neteisingas. Tai būtent mes komisiją raginame tapti kuo konkretesnė ir pateikti konkretų teisės akto pasiūlymą. Che vogliamo che l'argomento che trattiamo riguardi soltanto l'amministrazione dell'Unione Europea. Na, žinoma, mes nenorime reglamentuoti administracinės teisės valstybėse narėse. Turime tą daryti tik tai Europos lygmenių. Ne mūsų kompetencija kištis į valstybių narių reikalus. Mes kalbam tik apie europinę administracinę teisę ir visą tai, kas su tuo yra susiję. Kitaip sakant, kalbam apie ES veikimą ir apie tam tikras su šiuo veikimu susijusias teisinės nuostatas. Taigi nereikia to ir vertinti taip griežtai, tai yra, nėra labai specifinis dalykas, tai yra tik tai principų, principų nustatymas. Mes siekiame pateikti kažkokius bendrus principus, kurie atitiktų gero administravimo principus, kurie būtų pakankamai skaidrus ir skatintų atsakingą administravimą atitinkamose su tuo susijusiose institucijose. Pagrindinių teisų hartijos 41 straipsnis irgi kalba apie panašius dalykus, nes pagrindinių teisų hartija juk priklauso prie ES sutarties, yra jos dalis. Šiame straipsnėje kalbama apie teisę į gerą administravimą. Tokias teisės įgyvendinimui reikia atitinkamo pagrindo, reikia principų, kurių laikantis būtų galima užtikrinti gerą administravimą. Apie tai nuolat kalbama tarybos teismo ir komisijos teisės aktų pasiūlymuose. Tokia yra ir mūsų politinė filosofija, kuria grindžiamas mano pasiūlymas. Na, todėl nekalbėsiu apie kiekvieną detalę, kurią išsakau šioje rekomendacijoje, šiame pranešime. Kalbama apie taikymo sritį, apie santykius tarp šio instrumento ir kitų teisės instrumentų, sektorinių instrumentų ir kitų, kalbama apie bendruosius principus, kurie turėtų būti reikšmingi atitinkamiems teisės aktams ir procesiniai teisiai ir taip toliau. Kalbama čia ir apie peržiūrą, apie tobulinimus ir apie atitinkamo reglamento konkrečius punktus. Ačiū. Dėkoju, kolega Berlingver, sako pirmininkas, daugiau pasisakyti norinčių šiuo klausimu nėra, tad noriu Jums padėkoti už Jūsų darbą prie šio labai sudėtingo klausimo. Pakeitimų pasiūlymams yra nurodyta paskutinė data rugsėjo 19 diena, jeigu niekas neprieštarauja. Tai taip ir nustatome, o dabar pradėsime uždarą mūsų posėdį, todėl prašyčiau išjungti transliaciją ir išeiti visus tus, tuos, kurie šiame posėdėje negali dalyvauti. Okay. Ja, ja, wir warten zwei Minuten. Kein Problem. Ist gut. Ist klar. Ja, müde, sonst gut. Urlaubs.